Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous reprenons nos travaux. Euh, je vous demande le silence. Prašau, tylos visų. Teškime viešą biudžeto komiteto posėdį, dabar turime valandą laiko. Numatę pristatyti agentūrų, decentralizuotų ir jų veiklos finansavimo busimaisiais metais aspektus, kiekvienais metais vyksta pasikeitimas nuomonėmis su tarp trijų agentūrų ir biudžeto komiteto atstovų. Jūsų aplankuose yra visi dokumentai išdalinti. Galėtumėte dalyvauti diskusijose ir įvertinti pateiktus pasiūlymus. Šią savaitę gavome informaciją apie 2013 metų, balsavimą dėl 2013 metų biudžeto projekto Korepero komitete. Balsavimo rezultatai bus pateikti finansų ir biudžeto ministrų tarybai 99 procentais atvejų finansų ministrai patvirtina korepero priimtus sprendimus. Kalbant apie agentūrų biudžetą, finansavimo rezultatai šiek tiek skiriasi tų agentūrų atžvilgių, kurios jau yra pradėję savo veiklą, ją vykdo ilgesnį laiką ir tarptų agentūrų, kurios e, tik tai pradeda e, dar savo veiklą, ir didžioji dalis e, agentūroms skirto finansavimo skirimo pagal penktąjį biudžeto kategoriją. Noriu pasveikinti Europos cheminių medžiagų agentūros atstovus. Ponas Mikel Emborg, Europos gelžinkelio agentūros atstovas. Sveiki atvykę ir ponas Bengdankan, Europos lygų prevencijos centro vadovas. Mm. Tas tretas yra toks e, pagal viduramžio regionų, viduržėme jūros regionų tradicijos. saugos darbe agentūros atstovė, norime ją pasveikinti. Ponas Gudu atsiprašė, nes negalėjo atvykti, tačiau atsiuntė vietoj savęs padėjėją. Taip pat noriu pasveikinti kitų agentūrų atstovus, kurie atvyko iš šios diskusijos šį sustikimą, kuris yra viešai transliuojamas atsižvelgiant į jo svarbą. Jūta Hauk ir mūsų pranešėja. Giovanni Lavija 2013 metų biudžeto pranešėjas. Kaip suprantu, Pagrindinį pranešimą skaitys e, ponas Danset. Suteiksiu jam žodį greitų laiku. Šeštą valandą turėsime baigti, taigi prašau sukalbėti trumpai. Pane direktoriu, jums žodis ačiū pirmininkė už sutiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl 2013 biudžeto paprašėte Europos agentūrų konkrečių pasiūlymų pateikti dėl 13 metų biudžeto. Dokumente, kurį išdarydame prieš posėdį, atitinkamus pavyzdžius pateikėme, dėje negalime pasiremti pastarosiomis vadovų tarybos išvadomis, kuriuose prašoma mažinti agentūrų finansavimą, mažinti darbuotojų skaičių, pavyzdžiui, e, bankų priežios tarnyboje siūloma šeš, šešiais etatais sumažinti, kitose dešimt etatų, cheminių medžiagų devyniais, aviacijos agentūros 32, aplinkosaugos agentūroje trimis etatais sumažinsi informacinių technologijų agentūros e, darbuotojų skaičius siūloma sumažinti 11 etatų. Taip pat e, siūloma sumažinti subsidijas pagal pirmą ir antrą kategorijas. Todėl sumažinimas e, tų lėšų atsiliepia agentūrų gebėjimui atlikti savo darbą. Kai kurioms agentūroms 13 e, metais e, pavedama naujų darbų vykdyti, tačiau e, jos iki šiol sunkiai susidarodavo dėl nepakankamo finansavimo su savo nikščioliniais įgaliojimais ir darbais, todėl tokios agentūros kaip mokymo fondas, aplinkosaugos fondas, aviacijos saugumo, Frontex, Europolas ir Europos cheminių medžiagų agentūra, kurios esu vykdomasis direktorius. Cheminių medžiagų agentūra yra patekusi labai sudėtinga padėtį, nes e, prieš kelias mėnesius patvirtintas biocidų reglamentas neleidžia mums naudoti biocidų veiklai jokių kitų lėšų, jeigu bus pritarta tarybos e, siūlomam lėšų mažinimui, negaliu garantuoti, kad reglamentas e, bus laiku pradėtas vykdyti. Aviacijos saugos agentūra prieglopščio paramos teikimo tarnyba Frontexui, taip pat komisija nepakankamai lėšų skiria, o e, taryba numato dar mažiau lėšų skirti, numatydama papildomų darbų, pavyzdžiui, EMA. E, iš jos reikalavimų Liepos mėnesio parengti farmakologinio budrumo teisės aktus, tačiau e, neturint pakankamai <clears throat> darbuotojų mes negalėsime to padaryti iki 2013 metų ir jeigu bus tęsiama tokia politika, tai dauguma agentūrų nesugebės e, joms pavestų darbų atlikti. Ar iš tiesų yra taip, kad e, vykdomieji direktoriai ir agentūrų valdybos turėtų priimti e, sprendimus atitinkamus dėl to, kokius postus reikėtų naikinti ir mano kolegoms dėl to labai daug nepatogumų kyla reiškia, kad kūrint naujas agentūras arba suteikiant naujus teisinius įgaliojimus egzistuojančioms agentūroms atitinkamai yra sumažinamas kitų jau iki šiol veikiančių agentūrų finansavimas. Agentūros nėra teisėkuros institucijos arba politiką formuojančios institucijos, jos turi konkrečius įgaliojimus, da, kurie daro poveikį įmonėms ir piliečiams. Daugiausiai rūpešio agentūroms kelia ES daugiametė finansinė programa, jeigu agentūros ir toliau e, bus traktuojamas e, kaip vienas e, finansavimo vienetas, tai padėtis nepagerės. Manau, kad E, nuspręsti per vadovų e, tarybą sumažinti agentūrų darbuotojų skaičių ir e, sumažinti jų veiklos finansavimą turi būti siejamos su konkrečiai žingsnis, kaip tą padaryti. Todėl mes tikimės, kad politinius sprendimus priimantis ES pareigūnai atsižvelgtų į šios aspektus ir aš raginu biudžeto komitetą imtis veiksmų, kad agentūrų biudžetai nebūtų karpomi, nes e, agentūrų biudžeto nustatymas e, turėtų priklausyti nuo su jų veiklos siejamų lūkesčių. Daugelį sektorių agentūros e, sumažina mokesčių mokėtojų naštą ir dažnai galėtų būti pigiau tą patį darbą atlikti vieną kartą ES lygmenių, nei kartoti 27 kartus nacionalinėse valstybėse. Manau, kad reikėtų peržiūrėti agentūrų biudžetą pagal atskirus sektorius. Žinau, kad parlamentas yra pasirengęs siekti, kad ES biudžetas atitiktų ES politinius užmojus, agentūros tokiems užmojams pritarė, esame jūsų sąjungininkai, siekiant uh, surinkti ir nustatyti tinkamą ES biudžetą, todėl esame pasirengę dalyvauti šiame svarbiame dialoge. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponui direktoriui. Kiti trojkos nariai irgi norėtų pasisakyti? Ne? Dėkoju Jums. Labai tikslus pasisakymas, pristatymas situacijos. Išbaigtas situacijos pristatymas. Ar komiteto nariai turėtų klausimų ar pastabų? Ar Europos komisija norėtų kažkaip pateisinti tą pasiūlymą, argumentuoti tą pasiūlymą ir pateikti komentarų dėl balsavimo korepere, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš bandysiu, pabandysiu paaiškinti komisijos poziciją ir pateiksiu kiek, šiek tiek plačiau, pristatysiu kontekstą, kuriame ir vyksta šios diskusijos. Pirmiausia, keletas skaičių. Decentralizuotos agentūros bendrai yra viena dinamiška visos sąrangos dalis, kalbant apie ES institucijas ir kitus organus. Ir kalba eina apie pareigybės, kurios aktualios visoms agentūroms 13. 5000, iš 5000 tų pareigybių bus panaikinta. 820 naujų postų sukur, sukuriama 1500 yra pagal sutartis dirbančių agentūrų, e, darbuotojų, jie nėra įskaičiuojami. Taigi, kalbant bendrai, 7500 2013 metais numatyta tų pareigybių. Ar komisija diskriminavimo pagrindų elgesi su centralizuotomis agentūromis? Mano atsakymas būtų ne ne vienodai elgiamasi su visomis agentūromis, ne vienodai elgiamasi su agentūromis šiame biudžeto pasiūlyme. Galbūt, e, kaip jūs na, ir minėjote, komisija nubrėžė gairias kitoms institucijoms ir pačioms decentralizuotoms agentūroms, kad jos galėtų imtis pastangų ir užtikrinti efektyvų darbą ir kažkiek sumažinti darbuotojų skaičių, tą daro ir pati komisija. Visoms decentralizuotoms agentūroms, kalbant apie 13 metų biudžeto projektą, tai reikštų, kad 257 darbuotojais bus daugiau. Šiek tiek yra kitaip su tam tikromis specializuotomis agentūromis ir uh, taip pat toms, kurios ypatingai neseniai buvo sukurtos. Ten galbūt tų darbuotojų naujai bus pasamdyta mažiau, netiek jau ir daug. Na, tiesiog yra numatytos naujos užduotis, kurias turės atlikti nauji darbuotojai. Taigi, pagal kokius kriterijus Europos komisija klasifikavo, suklasifikavo tas agentūras į tris grupės. Naujos agentūros, nauji uždaviniai ir Trečia kategorija. Taikomi kriterijai yra susiję su tuo, kad šalia finansinės pažymos ir komisijos komunikato yra pateikiamas ir oficialus pasiūlymas, kuris teikiamas tarybai ir, ir parlamentui. Ir tuomet tame pasiūlyme bandoma išanalizuoti situaciją. Taigi Tai yra susiję ir su naujomis agentūromis arba dabar veikiančių agentūrų įgaliojimų išplėtimais. Na ir tokiu būdu biudžetą tvirtinant instituciją gali įsitikinti, ar tie nauji biudžeto signavimai susiję su naujais uždaviniais atitinka bendrai tas ribas, išlaidų ribas, kurios yra numatytos biudžeto projekte. Dabar kalbant apie tai, kiek komisija biudžete numato lėšų decentralizuotoms agentūroms. Dabartiniais mūsų skaičiavimais. Na ir apskritai, e, atsižvelgiant dabartinį kontekstą, nereikia biudžetą įtraukti daugiau, negu kad e, reikalinga. Tiesiog reikia daugiau atsižvelgti į poreikius ir nekurti kokių tai rezervinių lėšų, kurios po to liks nepanaudotos. Taigi, tas perviršis, kuris yra užfiksuojamas agentūrų, yra skaičiuojamas kaip turimos įplaukos, kuriomis e, kita, kitais metais gali disponuoti ta agentūra. Na ir tų biudžeto lėšų e, skirimas yra sąlygojamas to, kiek išleidžia pati agentūra, kiek ji sugeba su, sutaupyti ir perkelti kitus metus. Uh, Na ir, aišku, pasiūlyme yra numatoma mažinti tų pareigybių. Tačiau daugeliu atveju tai tiesiog reiškia, kad nėra kuriamos naujos darbo vietos ir nėra tikrai naikinamos e, senosios darbo vietos. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, direktoriau jūs Jūta dabar norite kalbėti, paskui dabar žodis Anai. Thank you, uh, thank you very much for... Ačiū už pristatymus, ačiū agentūros vadovui ir komisijos atstovui. Jūs sakėte, kad agentūros suskirstytos į keletą grupių, bet jos tų grupių yra daugiau ir tos lėšos skiriamos jų veiklą ir atspindi jų konkrečią veiklą, o administraciniai pusiai skirtos išlaidos yra kitas dalykas. Pavyzdžiui, cheminių medžiagų agentūroje tas administravimas iš esmės yra Europos e, Sąjungos politikos įgyvendinimas ir tą užduotį patikėti agentūrai yra pigiau nei kiekvienai valstybei nariai patikėti m, mm, tas užduotis. Parlamentas iškėlė iniciatyvą peržiūrėti e, agentūrų padėtį, nes mes nusprendėme, kad agentūrų kiekis labai sparčiai auga ir kad reikia užtikrinti geresnę e, išlaidų kontrolę. Ir noriu taip pat pabrėžti, kad mums, mes pasiekėme sutarimo, susitarėme su taryba dėl <clears throat> agentūrų. Tarp institucinės sutartys nebuvo parengta, bet buvo apsikeista nuomonėmis, buvo sutarta, kad kas, dėl to, kas būtų svarbu agentūrams ateityje. Uh, ir parlamentas ateityje remdamasis tomis sutartomis formuluotėmis žinos, kaip reikėtų dirbti ir kad išvengtume neišmintingų sprendimų, kuriuos prieėmė taryba bei kiti. Kartais agentūroms tenka gyventi, e, bandyti egzistuoti tokiamis sąlygomis, kurios yra pernelyg E, kurios reikalauja per nelik daug išlaidų. Remdamasi komisijos pasiūlymų darau išvadą, kad su jumis nesielgiama e, drastiškiau nei, nei su komisijos tarnybomis, kai kurioms agentūroms e, numatyta mažiau darbo vietų, kitose yra perteklius, pertekliniai pajėgumai, kurių jums galbūt nereikia. E, arba biudžeto didinimo, didinimai, kurie anksčiau buvo numatyti, tačiau kurie yra nereikalingi. Jūs sakote, kad komisijos pasiūlymas e, yra probleminis. Gal galite konkrečiai pacituoti, kokio, kur, kurios komisijos pasiūlymo vietos jums atrodo problematiškos ir kaip jūs jį vertinate? Aš suprantu, kad jums sunku susitaikyti su to, kad taryba dar siūlo papildomai apkarpyti jūsų biudžetą. Ir jums taip pat teks eiti į kiekvieną komitetą, kuris kūruoja jūsų veiklos sritį, kalbėti su jais, e, palaikyti dialogą su jais nuolatiniu pagrindu, kad išsiaiškintumėte, ko komitetai iš, jų, iš jūsų tikėsis, kokias užduotis norės jums patikėti. Ir komitetai stengiasi elgtis labai atsargiai, vengia didinti toliau biudžetą. Bet nuo to tikriausiai reiktų pradėti. Aš pakidačiau išgirsti iš jūsų išsamesnį, išsamesnę komisijos pateikto pasiūlymo analizę. Ačiū. En, dabar Jūta. Wir wissen alle. Labai ačiū, visi žinome ir pasidaliname per tokius posėdžius e, tarpusavė informacija, kad agentūros atlieka taip pat ir Europos politikos e, sprendimų įgyvendinimo darbus, taip pat ir administracijos srityje. Tačiau jos atlieka tą darbą, kurio nenori atlikti komisija arba mano negalinti jo atlikti. Mūsų biudžeto struktūroje niekuomet nebuvo kalbama apie tai, kad agentūros, nesvarbu kokį darbą jos atliktų ES labui, būtų perkeltos į administracinės išlaidas, tai yra į penktąją biudžeto kategoriją. Mes pageidautume, kad agentūrų biudžetai būtų talpinami į e, veiklos išlaidas. Tai yra vienas aspektas. Tačiau dar turiu grįžti į praeitį, kaip paskutinį kartą svarstėme daugiametę finansinę programą nuo 7 iki 13 metų kai kurie parlamentarai pateikė pasiūlymą patalpinti visas agentūras į vieną biudžeto skirsnį tam, kad e, galėtume susidaryti geresnį vaizdą apie jų biudžetą, struktūrą ir taip toliau. Komisija gynėsi rankomis ir kojomis prieš tokį pasiūlymą. Jokių būdų nenorėjo, kad jos būtų talpinamos e, į vieną skirsnį ir e, kai kurios agentūros netgi pritarė komisijos pasiūlymui. Ir dabar pasitelkusiu biudžeto nustatymo procedūrą komisija pakeitė savo poziciją ir perkelė visas agentūras į administracinių išlaidų skirsnį ir agentūros turi dabar taupyti, taip kaip komisija, kaip visos kitos administracinės struktūros, parlamentas, auditorumai ir taip toliau ir panašiai turi sutaupyti 1 procentą savo biudžeto lėšų agentūros. Taip pat aš manau, kad e, toks pasiūlymas yra nelogiškas ir nenuseklus, kai apie jį sužinojau, parašiau laišką komisijos nariu Levandovskiui, jo atsakymas manęs netenkino ir reikia pripažinti, kad normaliai tokio žingsnio paaiškinti negalima, nes tai yra e, visiškai nelogiškas likščiau vykdytos politikos posūkis ir nenuseklus. Antras dalykas. Reikia sutaupyti vieną procentą nuo biudžeto lėšų. O kaip turime elgtis su tuo principu, kad e, naujoms užduotims reikia skirti papildomą finansavimą. Būtent agentūrų atžvilgių šis principas geriausiai ir galioja, nes jos negali, neturi jokios veiksmų laisvės. Kalbant apie savo biudžeto lėšų panaudojimą, jeigu agentūroms užkraunami nauji darbai, tai komisija pirmiausiai turėtų per biudžeto generalinį direktoratą imtis priemonių, kad būtų skiriama agentūroms papildomai lėšų, kad jos galėtų atskirose sritise atlikti papildomas užduotis, nes būtent tais pinigais ir būtų apmokamas žmonių, kurie atlieka konkretą, konkretų darbą, darbo užmokestis. Taigi šiuo atveju, manau, elgiamasi netinkamai ir komisija turėtų išsitrinkti galvą šiuo atveju šiek tiek ir suderinti tarp savo atskirų struktūrų veiksmus. Ir manau, kad pasitelkus tokią nuobodžią ir netinkamą blokavimo procedūrą ir pareiškimus, kurios kiekvienais metais biudžetą tvirtinami, tvirtindami girdime. Mums tai yra nepriimtina, nes e, reikia aiškiai atskirti agentūras, kurios yra pilnai priklausomos nuo ES finansavimo ir tas, kurios gauna papildomą lėšų, pavyzdžiui, iš pramonės struktūrų. Reikia skirtingai traktuoti šias agentūrų grupės, turint omenyje, kad tikrai nedaug yra agentūrų, kurios turi papildomų iš įplaukų į savo biudžetus ir galėtų e, jomis lankščiau pasinaudoti. Norėčiau sužinoti, kokiu veiksmu kartu su mumis imsitės, kad pasakytumėte tarybai, jog taip elgtis negalima. Jeigu atimame iš agentūrų tą vieną procentą, jau prieš tai, tai negalime dar papildomai apkarpyti jų biudžeto lėšų. Taigi, kokiu veiksmu imsitės, kad taip neatsitiktų? Madame. Uh, Vicepirmininkė, kuri yra pranešėja agentūrų klausimų, uždavė mums labai daug rimtų klausimų. Norėčiau keletą pastabų pateikti. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dominik Riken paprašė žodžio. Trumpai kalbėsiu. Jis turi sąsajų su viena iš agentūrų. Ačiū, kad mane demaskavote. Taigi, ponas Rikė yra šališkas. Aš tik norėjau nebiudžetinio pobūdžio pastabą pareikšti. Aš nemanau, kad e, pavyzdžiui apie Marselį veikiančią agentūrą būtų galima diskutuoti biudžeto kontekste, nes e, Ten yra labai daug darbuotojų, kurie galbūt yra mažiau reikalingi. Agentūros yra prie, priemonės, kurias pasitelkus galima gyveninti ES galiojančius, ES galiojančius teisus, teisės aktus agentūros. Kas teikia pasiūlymus dėl agentūrų biudžeto? Nacionalinių ministerijų funkcionieriai. Tai reiškia tie asmenys, kurie tam tikrais aspektais gali pajusti ir tam tikrų metų tiesioginę agentūrų konkurenciją. Todėl manau, kad e, čia slypi pagrindinė problema. Agentūros turėtų tapti ES kietosios rankos simboliu, tačiau tai nėra kažkoks parlamento ar komisijos įrankis, tai yra ES veiksmingumo simbolis. Būtent todėl, apie ką kalbėjo ir mūsų vicepirmininkė, siūloma visų agentūrų biudžetu sumažinti 1 procentų, ne atsižvelgiant visiškai į tai, kokia yra koks yra to agentūrų veiklos pobūdis. Tokiu būdu aiškiai matome, kaip tarpusavėje susikerta ir kovoja bendrijos metodo ir tarp vyriausybinio bendradarbiavimo metodo šalininkai. Tai yra parlamentas ir taryba, agentūros Tai yra ne tik e, mūsų kaip e, tam tikras įrankis traktuojamas, tačiau jos yra ir politinis simbolis, kurį norima sunaikinti. Tai tokiu būdu mes e, žodžius vadiname tikraisiais jų vardais, sako pirmininkė, nebandome užtušuoti kažko tai. Tiksliau, pirmininkas. reikia pasakyti, kad komisija pateikė pasiūlymus, kurie agentūroms netrodo priimtini, tačiau jūs galima paaiškinti tuo, kad komisija pati savo 2013 metų biudžeto projekte e, veiklos išlaidoms numato nemažai apkarpimų. To reikia nepamiršti. Taryba Koreperė dabar laikosi tokios pozicijos, apie tai jau buvo kalbėta. Tačiau labiausiai šokiruoja tas prieštaravimas tarpusavę. Taryba yra tam, tam tikra prasme hydra su keliomis kalbomis, tai yra galvomis. Ir Taryboje yra priminėjami sprendimai, kurie vieni kitiems prieštarauja. Rengiantis atskirų tarybų posėdžiams arba per parengiamuosius posėdžius dažnai priimami vieni sprendimai, kurie vėliau yra pakeičiami. Tikrai neįtikėtina, kad po paskutiniosios vadovų tarybos Šiandien ryte daug kalbėjome apie biudžetą, tačiau kitus jo aspektus po birželio 28 ir 29 vadovų tarybos, kurioje pastaroji vienbalsiai nutarė sustiprinti finansinę priežiūrą, sukurti bankų sąjungą. Po penkių dienų koreperas sumažino finansavimą E, trims e, finansinės priežiūros institucijoms, kurios buvo įsteigtos prieš metus ir neskyrė joms pakankamai lėšų, kad e, pastarosios galėtų tinkamai veikti. Tuo tarpu parlamentas 2012 metų biudžetą tvirtinant, tvirtinant pareikalavo šioms agentūroms numatyti E, didesnį finansavimą. Taigi situacija yra absurdiška. Metams, metų eigoje konstatavome kitą tarpusavio prieštaravimą. Komisija taryba nusprendė e, sustiprinti e, išorės sienų priežiūrą po kelių dienų e, taryba nusprendė sumažinti finansavimą Frontex agentūrai. Tai yra nesuprantama. Pozicijame dokumente, kuris mums buvo atsiūstas ir kurį minėjo trejeto vadovas, ponas agentūros direktorius. Šio dokumento matome, kad e, agentūros e, yra pakankamai mažos sudedamosios didesnės struktūros dalis, todėl yra pakankamai sudėtinga joms e, gyveninti taisyklės e, teritorijoje, kuriam gyvenina 500 milijonų gyventojų. Taigi esame tam tikros rizikos ir grėsmės, apie tai kalbėjo Dominik Rikė kad jeigu vis, visas darbas bus atliekamas 27 valstybėse narėse, e, tai kainuos daug brangiau, tačiau jeigu e, Europinės agentūros negaus pakankamą finansavimo, negalės atlikti tinkamai savo darbo, e, tuo tarpu, jeigu jos netliks to darbo Briuselėje, tai turės atlikti nacionalinės agentūros, kurių galbūt dar daugiau reikės pristeigti. Tačiau tai yra tema, kuri nedomina nei vienos e, valstybės vyriausybės, nei vieno finansų ministro, dėja netgi ir audito rūmų nedomina šis klausimas. E, tikiuosi, kad audito rūmų administracijos darbuotojai dabar girdi tai, ką sakau. Tai yra darbų dubliavimuose tarp ES administracijos struktūrų, nacionalinių struktūrų problema. Ir mes perduodami tam tikrus įgaliojimus, perkeldami iš nacionalinio į europinį lygmenį, negalime tikėtis, kad e, tiksliau perkeliant įgaliojimus iš nacionalinio į europinį lygmenį, atitinkamai turėtume sumažinti finansavimą nacionaliniui nacionaliniam lygmeniui, perkelti jį į europinį lygmenį tam, kad būtų išlaikomas atitinkamas nuseklumas ir nedidinamas bendrasis biurokratinis aparatas vietoj to, kad biudžeto ministrai palankiai vertintų tokius pasiūlymus e, džiaugtųsi tuo, kad ES galėtų būti atsakinga už tam tikrus sektorius, pavyzdžiui, aviacijos saugumą e, ir galėtų sumažinti tinkamai savo biurokratų e, arba funkcionierių skaičių, tai ne vienas finansų ministras taip nesielgia. Tengi mūsų posėdės viešas, tai naudodamasis progą viešai galiu pasakyti, kad mano šalis Prancūzija nuo 93 metų įgyvendino Šengeno sutarties nuostatas, taip pat muitų sąjungos sutinkamas nuostatas. Ir e, kai buvau biudžeto, kai tapau po dviejų metų Prancūzijos biudžeto ministru, galėjau konstatuoti, kad muitininkų skaičius buvo padidintas atsisakius e, prekių patikrų prie šalies e, išorės sienų. Taigi taip, kai kuriuose, kai kuriuose šalise sprendžiamos atitinkamos problemos, nes reikėjo tos muitininkus kažkur padėti. Mūsų vadovai turi elgtis rimtai, kuomet nori sukurti papildomą vertę už papildomas lėšas. Ta tarpu taryba elgesi priešingai ir jos veiksmai prieštarauja tam, apie ką kalbėjo Dominik Rikė, valstybės narės, tai yra taryba, stengiasi kuo labiau sumažinti finansavimą ES struktūroms, išlaikydamas finansavimą savo administracinėms struktūroms. Aš suskaičiau 33 agentūras, plus dar keturios agentūros, kurios yra tokios belytės tokios transseksualios. Politinių požiūrių jos yra laikytinas našlaitėmis. Bet komisija turėtų jomis rūpintis, tačiau net ir komisijai kartais susidaro e, įspūdis, kad agentūros konkuruoja su valstybių narių administracinėmis struktūromis, komisijai patinka agentūros, tačiau Kiekvienas komisijos generalinis direktoratas e, palaiko ryšius su atitinkama agentūra atsakinga už e, konkrečią sritį, tačiau komisijai taip pat šiek tiek kyla pagundas išlaikyti daugiau valdžios e, Berlamonte ir nepakankamai pasitikėti agentūromis, e, išorinėmis ir e, nepakankamai finansavimo, neskirti joms pakankamą finansavimą. Politinių požiūrį agentūros yra našlaitė. Noriu pasakyti trims e, direktoriams, kad biudžetą E, komitetas e, pakaitiniu tam tikrą prasme tampa, kalbant apie lėšų skirimą. Kaip Jūta, taip ir Dominikas minėjo, biudžetinės problemos yra daug mažesnės nei politinės problemos. Salvadoras nori kalbėti. Sí, señor presidente. Mencionó usted eh, las tres agencias eh, de su. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti trims agentūroms. Tos problemos, kurios iškilo 12 metų biudžete. Panašu pasikartos ir 13 metų biudžete. Ir kai Europos komisija vertina išteklius agentūroms, komisija visiškai kitaip vertina tas agentūras nei mes. Ir dėl to Europos komisijų, komisijos postų pareigybių vertinimo kaštai ne, netitinka agentūrų veiklos planų. Taigi vėlgi bus parlamente teikiama pakeitimų, bus netitikimų tarp to, ką siūlo Europos komisija ir ką siūlome mes. Ir to tikrai būtų galima išvengti. Jeigu būtų pasiektas didesnis susitarimas tarp Europos komisijos ir tų agentūrų nustatant e, skiriamus išteklius. Aš norėčiau ypatingai pasakyti apie priežiūros agentūras. Čia Europos parlamentas turi suvaidinti svarbu vaidmenį, nes tai mums yra politinis prioritetas. Na ir nežinau, ar viskas vyks kaip ir praeitais metais, bet man atrodo, kad situacija absurdiška dėl to, kad yra tiek, ne, tiek daug netitikties tarp Europos komisijos asignuotų lėšų ir to, kad skirtingai yra vertinamos agentūros. Aš manau, kad reikia vis, viską išspręsti dialogo keliu. Dėko, dėkoju direktoriu, norėtumėte pasisakyti? Norėtumėte gal sureaguoti kai kurias pastabas, kurias išsakė kolegos. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad įvairių parlamento narių pastabos mums yra priimtinos, mes joms pritarėme, nes tiesa, kad galiausiai agentūros negali tarti savo žodžio tomis temomis, kurios yra susijusios su racionaliais argumentais. Pažvelgus į popierių viskas atrodo aišku, tačiau realiai panašu, kad e, ne viskas yra tikslu ir teisinga. Norėčiau pateikti savo agentūros pavyzdį. Dėl biocidų mes darome tą darbą, kurį anksčiau atliko komisija. Tai reiškia, kad komisija nusikratė darbo, perkelė į mums, aišku, nepasipra, nepasikalbėjus iš anksto ir ne, nepasitarus, bet po to sako, na, bet postų mes jums ne, neskirsime, tų, kuriuos pažadėjome. Tai yra nu, na, faktiškai anomalija. Jie turėtų mažinti etatus pas save, jeigu perkelia darbą mums. Ir jeigu jie prašo agentūrą atlikti atitinkamus darbus, turiu numatyti tam tinkamus išteklius. Įsivaizduoju, kad e, čia tik vienas pavyzdžių, manau, kad panašus dalykai vyksta ir kitose agentūrose, gaunami nauji darbai, uždaviniai, su jais net nepasikonsultavus ir agentūros patenka į sudėtingą situaciją, nes negali tinkamai atlikti tų gerų, tų naujų uždavinių, o piliečiai iš jų tikisi veiksmingų paslaugų ir tarnybos. Taigi tiesiog norėjau pateikti pavyzdžių. Taip pat esu susitikinęs, kad finansinės agentūros, kurios ką tik buvo paminėtos, joms irgi labai sudėtinga ir nelengva atlikti savas užduotis, esant sudėtingai finansiniai padėčiai, o be tinkamų išteklių faktiškai joms, kažin ar bus įmanoma padaryti tai, kas turėtų padaryti, kad padėtų uh, ES išsivaduoti iš krizės. Taigi mes prašome ir komisijos apginti agentūras kartu su parlamentu ir atkurti tai, kas buvo sunaikinta ir pakoreguoti kiek įmanoma situaciją, atsižvelgiant į tai, kas vyksta ir taryboje. Ačiū, direktoriau. Norėčiau priminti, jog dar turime laiko nuo dabar. Turiuomenį tarp institucinę darbo grupę, kuri seka agentūrų darbą. Juta Anjensen ir Inge Gressler ten mūsų atstovauja. Taip pat noriu priminti, kad šios grupės įsteigimą patvirtino pirmininkų suinka Liepos 5 dieną, taip pat priėmusi bendrą e, paskelbusi bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų. Taigi ta grupė užsiims e, finansinio pasiūlymo agentūroms rengimu. Tas darbas turėtų užtrukti keletą metų. Ačiū. Šio klausimo svarstymą baigėme. Noriu dar kartą padėkoti trijų agentūrų vadovams bei kitiems direktoriams bei agentūrų atstovams, kurie dalyvavo uh, mūsų posėdėje ir pa, noriu pažadėti jiems, kad mes toliau jos aktyviai remsime. Kolegos, dabar svarstysime nuomonės projektą ir dabar Dominik Rikė pristatys savo rengiamą pranešimą dėl vidaus saugumo fondo 17 mūsų darbo tarkės punktas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad kitoje daugiametėje finansavimo programoje komisija e, teikia nemažai pasiūlymų, kaip sumažinti vidaus reikalų srities finansavimą. Ir čia kalbama apie e, prieglapščio ir imigracijos fondą šiame kontekste, bei vidaus saugumo fondą, kurį sudaro dvi priemonės visų pirma priemonė skirta išorės sienų apsaugai ir kita priemonė, apie kurią aš rengiu pranešimą, tai policijos bendradarbiavimas, e, nusikaltimų prevencija, kova su jais ir krizių valdymas. Dėrybos dėl daugiametinės finansavimo e, programos prasideda. Mūsų komitetas vaidins svarbu vaidmenį ir finansavimas bus numatytas bendrame susitarime, todėl skaičius kol kas reikia cituoti atsargiai, nes, ir, nes viskas gali keistis. Tų priemonių taikymo apriptis yra labai plati, nes į apima e, keitimasi pažangiaja, pažangiaja praktika tarp policijos e, pajėgų valstybėse narėse, e, žvalgyba, e, bendradarbiavimą, personalo mokymą bei taip pat naujų metodų dėgymą. Numatomas taip pat ir trečiųjų valstybių dalyvavimas, kai kurių trečiųjų valstybių su tam tikromis sąlygomis ir vertinant daugiametę finansavimo programą. Tikėtina, kad bus skirta 1 milijardas 628 milijonai eurų. Pusė tų lėšų, pusę tų lėšų kontroliuos valstybės, naudos valstybės narės, prižiūrint komisijai. Ir šio pasiūlymo pranešimo tikslas racionalizuoti, supaprastinti lėšų panaudojimą. Aš nekomentuosiu, kiek bus skiriama lėšų, bet manau, kad tas, ta suma na, bus priderinta prie susidariusios padėties, ji nebus labai didelė. Tačiau, kaip tikriausiai reikia teikti kai kuriuos pakeitimus, uh, ypač akcentuojant tų, to, tai priemonė skirtų lėšų e, panaudojimo demokratišką kontrolę, taip pat programų prieinamumą visiems susijusiems dalyviams, taip pat skaidrumą, finansės priemonės skaidrumą, pridėtinę Europos vertę. Tai yra tema, kurią dažnai pamirštame kalbėdami apie saugumą ir ES veiksmų matomumą. Mes turime stebėti ir užtikrinti, kad e, išlaidos koordinuotų, prižiūri, kad, kad išlaidos būtų koordinuojamos ir prižiūrimos. Ir čia ypač reikia užtikrinti, kad nacionalinės programos pasirenkamos atitiktų ES prioritetus, tačiau tos priemonės negalima renacionalizuoti, tai būtų tikrai labai žalingas dalykas. Taip pat noriu pabrėžti, kad reiktų akcentuoti centralizuotą lėšų valdymą, taip būtų patogiau valstybių narių veiksmai turėtų būti vienas kitą papildantis ir suderinti. Kalbant apie nacionalinius vokus, aš siūlau įtraukti dar vieną kriterijų. Ten, kriterijai tai yra gyventojų skaičius, BVP, infrastruktūra. Man atrodo, kad nusikalstamumo lygis yra dar vienas aktualus kriterijus, nes toks kriterijus yra būtinas kalbant apie tos priemonės taikymą konkrečiose teritorijose. Kalbant apie priemonės taikymo apriepti, norėčiau ypač akcentuoti bendarbiavimą su Europolu. Tai yra aktuali šiandien tema. Ir pateikti keletą pakeitimų, nes kaip pastebėjau, mm, tos pavojingos veiklos sąrašą, pavojingos veiklos sąrašą pamiršta įrašyti prie kontrabandą nykstančiomis e, rūšimis. Ir tikiuosi toliau e, rengiant šį pranešimą bendradavimo su kolegomis ir su šešėliniais pranešėjais. Taigi, pirmininkė, ačiū. Si, Dominik, eskė des remarques ou des questions? Ačiū, Dominikai, ar būtų pastabų, komentarų, klausimų? Ne. Tuomet Dominik Rikė pranešimas yra vienas iš keturių pranešimų, kur kalbama apie vidaus saugumo politikos, prieglopščio, politiko, prieglopščio politiką, sienų politiką ir atitinkamus fondus. Čia terminai tie patys. Atsakingasis komitetas yra Libė. Mes čia pati, rengiame tik tai nuomonės ir po šiandieninio, po šiandieninio diskusijų pakeitimų pateikimo terminas 19 Liepos diena balsuosime dėl nuomonės rugsėjo 6 dieną per kitą mūsų posėdį, o Libė balsuos dėl savo teksto lakačio mėnesį. Čia tiesiog viskas yra suderinta tam, kad galiausiai plenariniam posėdžiui parengtumėme savo poziciją ir balsuotumėme metų pabaigoje. Dėkoju Dominikui Riki. Trys kiti pranešimai dėl kaiminystės yra Monikos kompetencija, tačiau jos dabar nėra. Persime prie 7 darbo tvarkės punkto. E, Helga Triupel parengė nuomonę apie LIFE programą, tai yra mums aktuali tema. Ačiū pirmininkė, įsivaizduokit ir kolegos, taip ir aš, na, esame pavargę, tai aš pasistengsiu trumpai pristatyti šią programą. Tai yra susijęs su aplinkos prastėjimo ir klimato kaita. Ir tai yra ilgalaikiai ir gilus iššūkiai, su kuriais susiduria ES dabar. Ir mes visuomet rezoliucijose tai patvirtiname ir čia komitete. Apie tai kalbame kova su klimato kaita tam, kad ES labiau galėtų atsispirti šioms problemoms, tai turi būti vienas svarbiausių mūsų politinių pastangų prioritetų. Kaip teigiama Europo 2020 strategijoje, reikia skubiai ryštingiau imtis politinių veiksmų. Dėl to aš norėčiau Jums priminti, kad kai balsavome dėl surė pranešimo 2011 metais, mes akcentavome, kad reikia numatyti atskirus finansavimo instrumentus aplinkosaugos ir klimato kaitos politikoms. LIFE projektai yra gamtos saugojimo pastangų stuburas siekiant puikių rezultatų su nedidelėmis investicijomis. Ekologinė, ekonominė, socialinė nauda, tos LIFE programos nauda leidžia pasiekti daug politinių tikslų, tačiau LIFE programa sudaro tik tai 0,23 procento daugiametės finansinės programos lėšų. Taigi suma nėra didelė. Dėl to aš dabar ir siūlau padidinti tą dalį iki 0,5 procento. Žinau, yra tokių, kurie nori dar aukštesnio procento, tačiau jeigu išgautumėme politinį įsipareigojimą dvigubai padidinti LIFE programos finansavimą, tuomet, esant dabartiniams aplinkybėms ir visoms su biudžetu susijusioms problemoms, ir taip jau būtų neblogas pasiekimas. Na, politiniai argumentai čia yra labai svarbus. Mes žinome, kad LIFE e, projektai leido už išsaugoti, sukurti naujų vietų, darbo vietų, buvo gerai panaudojamos lėšos, taip pat buvo gyvenime nomatriški projektai visoje Europos Sąjungoje. Aš čia tik norėčiau Jums priminti, kad kalba eina apie anglės sekvestraciją, Natūra 2000 projektus. Na ir tie lankytojai, žmonės, kurie lankosi Natūra 2000 vietovėse, nuo 1,2 iki 2,2 milijardų. Mil... Milijardų lankytojų kasdien apsilanko tose vietovėse ir ekonominis poveikis iš tiesų yra nuo 50-85 milijardų eurų. Tai, tai puikus aplinkosauginis aspektas. Taip pat tų vietovių atkūrimas irgi labai svarbu ir taip, be kita ko, kuria investicijas ir lėšas. Turime puikių pavyzdžių valstybėse narėse, kur eko sistemoms, ekosistemos yra gelbėjimos atkuriant įvairias vietovės ir taip pat kuriamos darbo vietos per ekosistemos investicijas, yra kuriamos darbo vietos bedarbiams, ilgalaikiams bedarbiams, taigi čia yra ir socialinis poveikis nemenkas. Visų aš neminėsiu, tačiau tik tai pasakysiu, kad ekologija, ekonomika, socialinė nauda, visa tai yra susiję tarpusavyje. Ir bandysime, kaip jau sakiau, padidinti finansavimo iki 0,5 procento. Na ir viename mano pakeitime kalbama, kad 0,3 procento viso finansinio paketo turėtų būti skiriama programoms, aplinkosaugos programo, pa, programoms, kitos e, klimato kaitos e, programoms. Tai būtų 0,125 procento. Dabar įvairūs projektų tipai. Tai yra integruotieji projektai buvo įvesti, juos derinant su kitomis programomis ir biudžetu, tačiau taip neturėtų būti keičiami sėkmingi ilgalaikiai projektai, nes jeigu norime čia derinti ankstesnius projektus ir naujus, aš tam ir kaip ir neprieštarauju, tačiau jeigu norime išsaugoti 0,5, pasiekti 0,5 procento, reiks biudžetą įvesti ir tas naujas programas. Bendra finansavimo koficijantas neturėtų viršyti 50 procentų, tačiau man dėl politinių sumetimų ir dėl krizės situacijos labai svarbu, kad kai kurios valstybės narės, mažiau išsivystę regionai ir taip pat tos valstybės narės, kurios susiduria su laikinais biudžetiniais sunkumais, kad galėtų gauti bendrą finansavimo koficijantą iš ES iki 70 procentų. Tai susiję bendrai su politiniais pareiškimais dėl to, ką galėtumėme padaryti, kad pagelbėtumėme valstybėms narėms ir regionams, kurie susiduria su sunkumais. Ir čia ir reikalingas tas šioks toks lankstumas. Turime, aišku, bendrus principus dėl bendra finansavimo koficijento 50 procentų, tačiau išskirtiniais atvejais galėtumėme numatyti ir daugiau. Taip pat yra naujasis komisijos pasiūlymas dėl to, kaip reiktų elgti su PVM. -u. Ir čia, aš manau, reiktų pritaikyti lankščią sistemą Paprastai PVM neturėtų būti kompensuojamas, tačiau jeigu yra specialūs poreikiai, tuomet turi būti numatoma galimybė atitinkamai į tuos poreikius sureaguoti. Tai gal tiek. Tikiuosi, kad įsigilinsite į mano pasiūlymus ir labai esu susidomėjusi jūsų išklausyti ir tikiuosi, kad galiausiai patvirtinsime tą um, Life Plus programą. Tai yra labai sėkminga programa ir turi jį tęstis ir ateityje. Ačiū. Dėkuoju pranešėjai Juta. Ja, vielen Dank. Ich will mal nur ganz kurz. Trumpai noriu sureaguoti į Helgos kalbą. Live programa iš tiesų galbūt yra pati sėkmingiausiai vykdoma ES programa, Erasmus taip pat gera programa, tačiau man LIFE programos atnešti rezultatai buvo apčiopiamesni. Galiu pritarti Helgos nuomonį. Vakar biudžeto darbo grupėje jau tą pasakiau, šiandien dar kartą komitete galiu pakartoti visiems kolegoms nuo S ir D frakcijos esu šešėlinė pranešėja čia, taip pat esu pranešėja aplinkos komitete ir galiu pritarti visiems e, Helgos teikiamiems pakeitimams, jeigu man leistų vienai sudaryti balsavimo sąrašą, jeigu man netrukdytų e, arba neprieštarautų kolegos iš mano frakcijos, tai prie visų Helgos pakeitimų būtų pliusas prirašytas taip pat ir dėl 0,5 procentų aplinkosaugos lobistai e, bando mus įtikinti, kad reikia mažiausiai skirti 1 procentą lėšų arba daugiau nei 0,5 procentus, niekam nepaslaptis, net ir Vokietijos Bundestagas priėmė sprendimą skirti 0,7 procentus Europos biudžeto LIFE programai Tačiau panašiai kaip ir tarybos atveju, Vokietijos parlamento atveju, kairė ranka nelabai žino, ką dešinė daro, tai nereikėtų to vertinti kaip nacionalinių parlamentų geros valios ženklo apskritai. Manau, kad realistinis finansavimas būtų pusę procento. Reikia tvirtai stovėti abiem kojomis ant žemės ir siekti pažangos šioje srityje. Jau minėjau, kad reikia vadovautis principu, jog naujoms užduotims, naujiems projektams reikia skirti daugiau lėšų, todėl būtina padidinti finansavimą. Anksčiau sėkmingai įgyvendindavome Natūra 2000 LAF programos lėšomis įvairius aplinkosauginius projektus Dabar e, reikia daugiau lėšų skirti kovos su klimato kaita projektams, taip pat reikia nepamiršti naujų integruotų e, projektų, e, kuriems galima skirti finansavimą iš skirtingų programų, kuomet iš vienos Iš vieno fondo finansuojama nedidelė dalis projekto, o didžiausia dalis iš kito fondo šis požiūris yra tinkamas ir priimtinas. Galbūt reikėtų surenkti dar kelis posėdžius tam, kad įtikintume visus kolegas uh, tokio požiūrio prasmingumu, todėl tie integruotieji projektai iš tiesų yra primtini ir tinkami dėl to, ką Helga sakė apie PVM, priedus, bendrą finansavimą. Jiems pasiūlymams, tiems pasiūlymams taip pat galiu pritarti, tačiau kalbant apie e, biudžeto sandarą, reikia suderinti šios pasiūlymus e, su minėtais aspektais kad e, tose srityse, kur NVO negali tikėtis kompensacijų iš nacionalinių biudžetų e, arba kur nekompensuojamos PVM, pavyzdžiui, bendruomenėms ir regionams, kurie nėra PVM mokėtojai. Reikia viską vertinti bendrame kontekste, tos lėšos kurias skiriame laip, jomis galima nemažai pasiekti, tačiau palyginti su nacionaliais biudžetais jų dalis nėra didelė, todėl tas finansavimas, kurį iš Europos biudžeto skiriame regionams, turi e, būti skiriamas e, e, regionų ir vietos biudžetams reikia užtikrinti, kad uh, nuo šių lėšų nebūtų skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis. Tiek noriu pasakyti, pritardamai Helgos pasiūlymui. Ačiū, dabar Salvador kalbės. Ačiū, pirmininkė. Neturiu jokių prieštaravimų Helgos pranešimui. Pratesiu jų tos mintį. Penktas ir šeštas pakeitimai. Jie ja, paimti iš Helgos Trupel pranešimo, kur kalbame, cituojame konkrečius skaičius susijusius su biudžetu. Sūrė komitete. Tai svarstėme ir dabar galbūt nėra pats tinkamiausias momentas tai kartoti, rengiant naują finansavimo programą laikotarpį iki 2020-ųjų. Galbūt dar nereiktų minėti skaičių, e, kalbant apie tai, kiek bendrai iš biudžeto, kurios programos turėtų gauti lėšų. Aš išvelgiu taip pat ir m, mm, tam tikrą prieštaravimą, e, komentuoju pakeitimuose e, įrašytus skaičius. Jeigu prisiminsite rekomendacijas, kurias parengėme sūrę komitete, rengdami rekomendacijas, tai suprasite, ką turėjome, nei kitų komentarų neturiu. Ačiū, pirmininkė, toliau, sako pirmininkas, toliau Helga. Noriu padėkoti kolegoms už jų indėlį, ypač jų tai, už tai, kad pa, išreiškia paramą mano pristatytam požiūriui ir pakeitimams. Noriu pateikti vieną politinį argumentą dėl to, ar reikėtų cituoti skaičius. Žinau, kad įvyko bendros diskusijos ir todėl aš nusprendžiau ne, nerašyti konkrečių skaičių, mes tikrai neturėtume to kol kas daryti, bet iš politinio požiūrio taško turime labai aiškiai pasakyti, ko mes tikimės pasiekti, gyvendinami LIFE programą. Lyginu tai su visais mūsų pareiškimais dėl klimato kaitos, aplinkos saugos, bioįvairovės. Būtent todėl nusprendžiau pasirinkti tokį kelią. Manau, kad tai tinkamas pasirinkimas, jis atitinka mūsų taisyklės ir procedūras. Manau, kad galime eiti šiuo keliu. Mes panašiai elgėmės ir vis, pavyzdžiui, svarstydami visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą, tą siūlė Sidonija. Tai nieko neišardys, bet tai tiesiog e, atskleis mūsų politinį įsipareigojimą. E, Ačiū. Helga, man atrodo, kad galima daryti išvadą, kad yra bendras sutarimas dėl šio klausimo, kuomet buvau pirmą kartą išrinktas į parlamentą, aš rengiau pranešimą šią temą ir aš išradau live programą. Aš pasiūliau šį pavadinimą. Tai yra trumpinys anglų kalba. Ir mes dar nepasiekėme savo tikslo šią programą, bet mes norėjome sukurti struktūrinį fondą tam skirtą, kuris e, būtų panaudojamas e, aplinkosaugai ir tvariam vystimuisi. Manau, kad mes visi norėtume padidinti lėšas jam ar mes įrašysime skaičius Helgos pranešime. Viskas priklausys nuo to, kokią poziciją mes patvirtinsime, e, dirbdami draugę su kontaktinė grupė. Bet be abejo, mums reikės konsultuoti su pranešėju, kuris rengs pranešimą dėl daugiametės finansavimo programos. Noriu priminti terminus. Pakeitimus reikia į, į, į, pristatyti iki rytojaus. Iš tikrųjų, labai greitai. Taigi, naktį skirkite pakeitimams. Tvirtiname rugsėjo 6, o balsavimas aplinkosaugos komitete numatytas rugsėjo 19 ir po to aplinkosaugos komitetas darysis su taryba. Ačiū Helgai. Ar jau atėjo laikas perėti, imtis 19 darbo tvarkės punkto? Heider mums jį pristatys. Toliau novatoriškas finansavimo e, instrumentas daugiametėje finansavimo programoje EIDIA. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėjome šiek tiek pankstinti diskusijas dėl šio klausimo. Ir jūs ir sakėte, kalbant apie novatoriškus finansinius instrumentus, priemonės, ką siūlo komisija 14-20 metams. Pirminėse diskusijose mes susitarėme, kad pranešimas bus bendro pobūdžio, mes detaliai neaptarsime kiekvienos tos priemonės, tai nėra šio pranešimo tikslas. Detalės jau apspręs atskiri atsakingi komitetai, tie, kurie domisi atskirais finansiniais instrumentais. Savo pranešimo projekte aš bandžiau labai paprastai paaiškinti, kas yra finansinės priemonės ir kodėl jos yra naudojamos ir kam jos yra naudojamos. Finansinių priemonių tikslas - skatinti investicijas į ekonomiką. Visų pirma, Ir tos finansinės priemonės, kurios veikia kaip katalizatoriai, skatina investicijas, tuomet galime investuoti strateginius ES plėtros, ekonominės plėtros projektus, nes kitu atveju negalėsime tų projektų finansuoti nes tos finansinės priemonės ir yra sukurtos tam, kad būtų galima paskatinti investicijas ten, kur jų trūksta. Taigi kalba eina apie rizikos investicijas, paskolas, paskolų garantijas, tai, kaip galima dalintis finansinę riziką su kitomis finansinėmis institucijomis. Na ir keletas e, savokų, kurias norėčiau paaiškinti, kad kolegos susidarytų iškesnį vaizdą. Pirmiausia, finansinių priemonių naudojimo rizika biudžete. Čia norėčiau aiškiai pasakyti, kad rizika yra nedidelė. Nes juk nėra bandoma kažkaip prarasti tuos pinigus ir šikvoti pinigus, kurie yra numatyti biudžeto eilutėse. Taigi šitokios absoliučios rizikos nėra ir tos lėšos negali būti naudojamos uh, keičiant subsidijas, arba tai negali būti kažkokia tai strategija, bandant sumažinti biudžetą. Kitoje pranešimo dalyje aš bandžiau panalizuoti komisijos pasiūlymus ir pateikti pasiūlymų bei prašymų Europos komisijai. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra žingsnis teisinga linkme, kadangi yra atsižvelgiama į jau priimtus sprendimus, pavyzdžiui, dėl finansinių, ribotų finansinių priemonių optimalizavimo, tam, kad e, geriau ir tikslingiau jomis pasinaudotumėme. Jas panaudotumėme taip pat e, bandymai supaprastinti procesus, kad e, finansinės priemonės būtų nuoseklesnės. Dar viena komisijos idėja buvo paskolas ir subsidijas apjungti. To buvo reikalaujama sanglaudos politikos rytyje. 1,6 milijardo eurų čia būtų bendra suma iki 20 metų. Tokia suma numatyta, tai yra suma, kurios reikia Europos projektams finansuoti. Ir tai reiškia, kad tos finansinės priemonės bus esminės, jeigu norime mobilizuoti reikiamą kapitalą. Pranešime bandžiau paaiškinti, išdėstyti, ką reiškia geras planas. Reikia, kad tai būtų aiškus, skaidrus teis, teisinis planas, teisėtas planas, kas, kad būtų tinkamas atsiskaitimas, kad būtų gaunama patikima informacija apie tai, kaip veikia tos finansinės priemonės. Taip pat norime panaudoti pakartotinai kapitalo srautus. Ir vėlgi tai pateks į finansinį reglamentą, kurį patvirtins taryba, taigi mes galėsime tikrai vėl panaudoti tuos kapitalo srautus. Taip pat mums reikia nuolatos stebėti, ar reikia įsikišti į finansinių priemonių funkcionavimą, bet aišku, tam reikia patikimos informacijos. Taip pat pranešime kreipiamės į komisiją, kad e, ji pateiktų informacijos, kaip dėl to, kaip veikia priemonės, ar jom, jų nereikia keisti, ar koreguoti. Dėl to prašome, kad komisija kasmet pateiktų ataskaitas apie kiekvieną fondą, finansinę priemonę, dėl to, kaip jos veikia atskirose valstybėse narėse, kad gautumėme pakankamai apie tai informacijos. Taip pat e, lankstumo priemonė. Tai yra terminas, kurį gan dažnai naudojame biudžetuose, biudžetuose ir kalbant apie finansinės priemonės. Iki 13-20 metų, aišku, nežinome per tą laikotarpį, kaip veiks rinkos, kaip keisis rinkų situacija ir tam tikrose vietose priemonės gal veiks sėkmingiau, kitose netaip sėkmingai. Priklausomai nuo to, kaip e, kis rinkos. Taigi mums reikia kasmet gauti informacijos apie tai, kokia yra situacija, kad žinotumėme, kiek skirti lėšų kiekvienai finansiniai priemoniai per biudžetinius metus, per finansinius metus. Taigi aš manau, kad šis komisijos pasiūlymas leis mums e, pasistumėti į priekį dėl to, kaip naudojamos finansinės priemonės, nes, kaip matome, tai daro teigiamą įtaką Europos ekonomikai gal tas bendras poveikis ir nebus toks didelis. Tačiau tos finansinės priemonės bus labai aktualios, kalbant apie trumpalaikės ir vidutinės trukmės investicijas. Taip pat, aišku, mes bandome daug sutaupyti, žiūrime, kokios investicijos yra pačios patikimiausios ir bandome pritraukti tas lėšas, kurios skiriamos investicijoms, pritraukti kapitalą, kad galėtumėme finansuoti projektus iki 20 metų. Čia vėlgi komisijos pasiūlymas yra pažangus, yra bandoma pasiekti gerų rezultatų. Taigi mes bandome pasinaudoti tomis privačiomis santaupomis ir jas panaudoti ES labui, tam, kad galėtumėme finansuoti strateginius projektus per ilgesnį laikotarpį iki pat 20 metų. Na ir kaip visuomet, prašome šiek tiek daugiau, bet ir taip jau yra tai pažangus pasiūlymas dėl to, kaip būtų galima pritraukti finansavimą toms nomatiškoms finansinėms priemonėms. Tai tiek ir dirbsime toliau. Pirmininkas, ačiū. Panas Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė, su švelnis pranešėjas APP frakcijos vardu. Na, paprastai, kai yra pristatomas pranešimas, yra sveikinama pranešėja. Tačiau šį kartą yra tikrai labai pagristi sveikinimai, nes buvo tikrai atliktas aukštos kokybės darbas. Tekstas iš tiesų yra labai detalus ir gerai parengtas. Taigi, be jokios abejonės mes pritarėme pranešimo projektui ir dėl turinio, ir dėl formos. Aišku, galima į tą pastatą dar įnešti šiek tiek naujų elementų, nes yra dalykų, kuriuos galbūt reiktų labiau akcentuoti. Pirmiausia, dėl pridėtinės europinės vertės, kam ir skirti yra šie instrumentai. Kitas dalykas jau buvo apie tai kalbėta, tačiau reikia kalbėti apie, daugiau kalbėti apie skirtingas investavimo situacijas ir uh, pabrėžti, kad viskas čia priklausys nuo finansinio reglamento, aštuntos skyrio, skyriaus naujame reglamente. Na ir, aišku, taryba dažnai numato naujus priedus tame reglamente, kai kalba apie naujas finansinės priemonės, yra pridedama naujų dalykų ir nebūtinai jie yra mums priimtini. Tačiau tai vyksta diskusijų ir e, dėrybų kelių, taigi ten reikia laikyti savo pozicijos. Na ir turime užtikrinti ir didesnį matomumą, nes kuo sudėtingesnė priemonė, tuo mažiau to matomumo yra įgyvendant e, projektus. Taigi turime pas, pasirūpinti, kad tas ES matomumas neišnyktų, kad yra naudojamos tos finansinės priemonės. Na ir pabaigai dar vieną dalyką pridursiu. Mano kolegė labai teisingai pasakė, maždaug yra finansų rinkoje milijardai susijęs su pensijų fondais, draudimo fondais, Ir tai tikrai galima pritraukti tos, tas lėšas, e, finansuojant stabilius, e, nespekuliacinius projektus. Ir taip pat, aišku, <clears throat> reiks matyti matyti atitinkamas garantijas, po to bus ir nacionalinės investicijos. Ir reiks matyti derinti prie pačios rinkos pastangas, kad jie irgi įsitrauktų į gyvenantas svarbias idėjas. Na ir dar siūlysiu pakeitimą pranešimui, kur bus kalbama apie finansavimą be apribojimų. Jeigu finansinių produktų rinkoje numatytumėme naujas priemonės ir tie produktai būtų labai patrauklus, e, jie užtikrins šiek tiek saugumo ir nuoseklumo ir tais produktais galėtumėme pasinaudoti. Ir tai ir būtų iš tiesų įmanoma. Tai būtų galimybė prisidėti prie finansavimo ir manau, kad ta tema mažai kol kas yra kalbėta, galbūt trūksta žinių ta tema, tačiau tai yra priemonės, kurios galėtų neblogai suveikti nes tie produktai, kurias mes numatėme rinkoje, jie spontaniškai išgyveno ir, aišku, kalbant dabar apie ES biudžetą ir sumas, dėl kurių yra įsipareigota, tačiau būtų galima ir tomis priemonėmis numatyti papildomų lėšų. Na ir Finansų rinkoje matome labai įvairių produktų. Ir ne visuomet tie produktai yra susijęs su aukšta moralė. Euh, Ačiū Dominikai. Manau, kad taip pat kaip kolegos, tai labai svarbi tema, mums reikia numatyti atitinkamos priemonės, kad galėtume reaguoti į ypatingą padėtį, kuomet esame daug laisvų lėšų, tai yra valstybiniai investiciniai fondai jų turi. Kylančios ekonomikos e, šalių biudžeto perviršis e, naftos e, išteklius valdančių valstybių investiciniai fondai. Neseniai buvau susitikime su buvusiu Europos centrinės banko pirmininku Trišė, kuris teigia, kad per dešimt jo vadovavimo bankui metų finansų srautai masės kaupėsi kaip debesis virš galvos ir e, kurios galėjo nusėsti arba nulyti virš kurios nors iš šalių, tarkim, investuojant, padidėjo 35 kartus. Kam eslypi to priežastis, galbūt e, tai spekulacijų išdava ar kitų procesų, tačiau tikrai esama daug laisvų pinigų, kuriuos būtų galima investuoti į vairias rytis. Tuo tarpu uh, Struktūros, kurios yra įpračiusios e, skolinti arba perkelti trumpalaikės lėšas, e, kurios yra saugomos einamosiose sąskaitose, ilgalaikės lėšas tai yra investicinės lėšas, tai yra bankai. Tačiau bankų gebėjimas tos procesus atlikti mažėjo Pirmiausiai dėl grėsmingų spekulacijos apimčių, viena vertus, antra vertus, dėl Bazelio trečio reglamentos mokumo antrojo reglamento. Tai yra taisyklių sugriežtinimo, pagal kurias bankai yra įpareigojami didinti savo įstatinį kapitalą ir tokiu būdu e, mažinamas bankų galimybės skolinti lėšas. Kaip išspręsti tokią situaciją? Tai yra siūloma įvairios priemonės, projektinės obligacijos, pavyzdžiui, apie tai parlamente buvo kalbama naujoviškos finansinės priemonės, kurias dabar svarstame. Ir labai tikėtina, kaip Dominikas Reikė minėjo, kad e, greitų laikų mums bus pasiūlytas siekiant pasiekti tam tikrą kritinę masę. Pavyzdžiui, e, palūkanų normų srityje į rinką bus e, pateikiama daugiau lėšų, e, siūlant e, gyveninti įvairius struktūrinius projektus. Taigi naujovių mums reikia, tačiau tos naujos turi būti dėgiamas ne ne nesistemingai, bet vadovaujantis sveika nuovoka. Dėkoju pranešėjams. Terminai susijęs su šio pranešimu yra tokie. Liepos 19 baigėsi pakeitimų teikimo terminas, tvirtinsime rugsėjo 6 dieną. Mūsų laukia rugsėjo 6 nemažai balsavimu. Dabar perėsime prie aštunto darbo atvarkės punkto. Tai yra žvejybos klausimas. Pakeisime temą paskutinę popietę prieš atostogas. Kolega Alfonsijau žvejoja Korsikos pakrantėje, bet Izabel vis dar salėje ir Izabelį jį pavaduoja. Mes kalbėsime apie žvejybą Šiaurės jūroje prieš pastatydami ją žvejybą Viduržėme jūroje arba Korsikos pakrantėse. Aš noriu pasakyti, kad pritarėme pono Alfonsi pasiūlymams. Komisija patikė tinkamą pasiūlymą dėl Europos bendrijos ir Danijos vyriausybės bei Grenlandijos vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimo. Per metus e, bus skiriama šiek tiek daugiau nei 17 milijonų eurų e, bei 15 milijonų eurų bus sumokama Grenlandijai už žvejybą jos teritoriniuose vandenyse bei daugiau nei 2 milijonai eurų bus skiriama Grenlandijos žvejybos politikos infrastruktūrai paremti. Šiomis priemonėmis siekime užtikrinti tvarę žvejybą Grenlandijos pakrantėse. E, taip pat e, numatyti atitinkamas priemonės, kuriomis būtų užtikrinamas bendradarbiavimas su mokslininkais, taip pat būtų nuperkama ir sumontuojama žvejybos laivuose atitinkama įranga. Mes tikimės, kad atmiausiu laiku kolega Alfonsui iš Korsikos atsiūs savo pranešimo, jau konkretų pranešimo projekto variantą. Ar be čia žiaugsmingos reakcijos iš dešiniųjų komiteto narių būtų kitokių pastabų, ne, puiku. Tuomet terminai susijęs su šio pranešimu yra tokie. Pakeitimo teikimo terminas tiksliau numatyta atiduoti e, Liepos 20 dieną pranešimą išversti. Nėra nustatytas galutinis pakeitimų tikimo terminas, reikia jį nustatyti, o iš esmės balsuojama turėtų būti 6 rugsėjo biudžeto komitete. Jeigu tikėtumėmės, kad e, žuvinkysės komitete bus balsuojama spalio mėnesį. Tiek ačiū Franso Alfonsi, trumpai pristatytas jo pranešimas. Pirmininkas atsiprašo. Reiškia, kad e, pakeitimų teikimo termino nėra, nes e, turime tik tai pareikšti savo pritarimą arba prieštaravimą e, šiam pranešimui, taigi balsuosime už tikrą demokratinę procedūrą. Monika Holmair dabar. Mūsų superžvaigždė rengia tris pranešimus, kuriais bus papildomas Dominik Rikė pranešimas dėl vidaus saugumo fondo. Prašau Monikos visus tris pranešimus pristatyti iš karto, prašau. Mielas pirmininkė, mėly kolegos, dėkuoju už galimybę visus tris pranešimus iš karto pristatyti, nes jų turinys yra bendras. E, tai yra pranešimai dėl vidaus saugumo fondo, išorės sienų ir vizos, prieglop, e, taip pat prieglopščio migracijos fondas ir prieglopščio migracijos fondo ir vidaus saugumo fondo bendrasios nuostatos. Šiek tiek papildomos informacijos vidaus politikos rytė anksčiau veikė keturi fondai - pasienio fondas, reintegracijos, gražinimo ir pabėgėlių fondas kuriems buvo taikomos skirtingos administravimo taisyklės komisija, dabar siūlo naujoje daugiametinėje finansinėje programoje palikti tik du fondus ir taikyti jų atžvilgių vienodas administravimo taisyklės. Šis pasiūlymas yra e, priimtinas, atitinka parlamento reikalavimus fondus turėtų administruoti viena struktūra, vykdant vadinamai politinį dialogą su valstybėmis narėmis, kad būtų galima nustatyti konkrečias svarbiausias finansavimo sritis, taip kaip dabar elgiamasi su e, struktūrinių fondų lėšomis, taip pat yra numatomas vadinamosios europinės priemonės, tai yra kovos su gaivalinėmis nelaimėmis, informacinėms technologijoms skirti projektai. E, ir e, pažangios sienų kontrolės įvairios e, programos, e, vienmečių programų nemažai yra, dėl kurių anksčiau kildavo nemažai problemų, todėl jų populiarumas nebuvo labai e, didelis, atskiriams fondams yra numatomos tiek nuolatinės, tiek kintamosios lėšos, 75 procentai lėšų E, būtų skiria, finansuojama stantuojami projektai standartiniai, 90 procentų strateginiai prioritetai, 100 procentų skubos tvarka reikalingi arba įgyvendinami projektai. Mane šiek tiek nustebino, kad e, kai kuriams sritims nepakankamai numatoma lėšų. Būtų įdomu sužinoti, kaip ketinama, pavyzdžiui, naują kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą finansuoti, jeigu Europolui 10 e, procentų mažinamas biudžetas, kaip šiam naujam centrui bus samdomas personalas ir kaip kitos funkcijos bus atliekamos, taip pat ir dėl kitų biudžeto eilučių kyla nemažai klausimų. Tai reiškia, kad per pirmosius metus e, šios naujos daugiametės finansinės programos finansavimo apimtis bus mažesnis nei 2013 metais, dėl to reikia dar daugiau diskutuoti, kadangi prieglopščių suteikimo, migracijos, sienų saugumo srityje mūsų laukia dar nemažai klausimų ir problemų spręstinų ir Europos parlamentas turėtų imtis prasmingų darbų šias problemas, sprendžiant, grįžtant prie fondų struktūros. Manau, kad administravimo restruktūrizavimas pavyko sėkmingai patvirtinant naujas administravimo taisyklės, visuomet, kaip visuomet komisija šiek tiek per daug nori taikyti deleguotų teisės aktų, tam turėtume skirti daugiau dėmesio, nes kartais per tuos deleguotus teisės aktus mes e, negalime matyti, kas konkrečiai vyksta biudžeto komitete, todėl deleguoti aktai turėtų būti naudojami tik e, toms nuostatoms, kurias reikia įgyvendinti tik tai, kurios yra užfiksuotos kitose teisės aktuose, tačiau politinio pobūdžio sprendimai turi būti primami kartu su parlamentu, pasitelkus bendrą sprendimo primimo procedūrą ir siekiant užtikrinti skaidrų lėšų e, panaudojimą. Ir šios pandomos lėšos turi sukurti labai aiškiai europinę pridėtinę vertę savo pakeitimuose. Atkreipiu, atkreipiu dėmesį į e, būtinybę, kad e, administracinių požiūrių silpnesnėms šalims reikėtų skirti daugiau komisijos paramos, tai aišku net leidžia tų valstybių narių nuo e, jų atsakomybės, tačiau vien žiūrėti sudėjus rankų, kaip jos nieko neveikia, taip pat yra nelabai prasminga, reikėtų bendromis pajėgomis stengtis gerinti administracinius gebėjimus atskirose valstybėse narėse. Taip pat e, manau, kad kartais būtų prasminga vykdyti atskirose vietose patikras <clears throat> apie kurias nepranešama iš anksto. E, taip pat stengtis išvengti tokių e, atveju, kuomet 100 procentų finansuojant projekto išlaidas būtų kartu finansuojamas ir nacionalinis personalas iš ES lėšų, taip pat įvykstantį dialogą reikia įtraukti ir už atskiras rytis atsakingas agentūras tam, kad ne vien tik tai komisijos struktūros dalyvautų politinėme dialoge, tačiau taip pat ir pačios agentūros galėtų tarti e, savo žodį arba bent jau dalyvautų vykstančiose diskusijose ir pokalbiuose. Dokumento teksto nuostatos atitinka peržiūrėtą finansinį reglamentą, kurio e, pagerinama e, bendrų lėšų administravimo kontrolę, mums reikia užtikrinti finansavimo kontrolę kiekvienais metais, patvirtinant finansavimą iš naujo. Iki šiol čia buvo užfiksuota nemažai problemų - 3,25 milijardai eurų, 61 procentas nacionalinėms programoms, taip pat Lietuvoje vykdančiam atitinkamoms pasienio kontrolės programoms e, ir, ir e, pažangios sienų kontrolės bei vizų sistemos programų kūrimui buvo skiriama lėšų. Aš domėjausi visais šiais klausimais ir manau, kad reikėtų vykdomas priemonės e, sieti su e, politiniu dialogu, kuris vykdomas su trečiosiomis šalimis, tam, kad būtų išvengiama darbų dubliavimuose ir kad valstybių narių veiksmai neprieštarautų arba e, nesidubliuotų, nekartotų ES finansuojimo savo pakeitimuose taip pat daug dėmesio skiriu skaidrumui, papildomumui, teisinių principų laikymus tam, kas buvo aptartas su koordinatoriais ir šioje srityje taip pat numatoma e, taikyti daug deleguotų teisės aktų, mano nuomonė, šiek tiek per daug, į tai reikia atkreipti dėmesį. Pirmininkas, labai ačiū. Ar būtų pastabų? komentarų? Ne. Kalbant apie finansinės priemonės, aš norėjau apie tai pakalbėti, nes pastebiu, kad kolegos po truputį nyksta iš salės. Papasakosiu, ką vakar vakarą dariau. Vakar vakarienėvau su e, šarminga komisijos nare, Konė Hedegard, kuri yra atsakinga už aplinkosaugą ir klimato kaitos politiką. Aš tariausi supratęs iš jos pasisakymo, kad nuo sausio mėnesio kitų metų bus taikoma aplinkosauginių tarš, aprivartinių taršos leidimų sistema šiltnamio efektą sukeliančių dujų, dujoms. Ir e, rinka, tas rinkos sistema reiškia, kad reikia, na, teisė teršti, kaip pirminėje rinkoje yra nemokama, tačiau antrinėje rinkoje reikia už kai kurias už teisę teršti mokėti. Uh, Ir kalbant apie įmonės, kurios veikia Europoje, kur, bet kurių būstinių nėra Europoje, nuo 2013 už visą veiklą, kuris sukelia taršą, reiks mokėti. Ir kaip aš supratau, komisijos narė Hedegard nori dalį išteklių, įplaukų, kur, kurių, kurias gausime iš prekybos taršos leidimais panaudoti aplinkosaugos politikai. Tai tikrai įdomi idėja. Tačiau aš iš karto, man iš karto galvoje kilo klausimas, kurio negalėjau jai užduoti. Ir tą klausimą adresuoju jums, sekretariatui, visiems kolegoms, kurie domisi finansinių priemonių evoliucija. Nes gali iškilti štai koks klausimas. Komisija turėtų jį daug anksčiau oficialiai iškelti, bet turėtų jį iškelti anksčiau. Bet galima ir dabar svarstyti, kas gali pasinaudoti tais ištekliais įplaukomis į biudžetą. Tai turėtų būti e, biudžeto lėšos. Tačiau pagal apliau tą reglamentą, reglamentuojantį apivartintą šios leidimų sistemą, nacionalinės valstybės yra naudos gavėjomis ir Europos politikos kontekste. Ar mes galėtume tas lėšas panaudoti finansinių priemonių finansavimui, ar tai tampa nuosavaisiais, tikraisiais nuosavaisiais ištekliais tos lėšos. Prieš keletą mėnesių mes kalbėjome apie tai ir bandėme parengti galimų naujų nuo savų išteklių šaltinių sąrašą, kad juos panaudotume e, biudžetui, bet komisijos nariai Levandovskas ir šiame ta mums, mus patikino, kad tas klausimas bus oficialiai svarstomas. Tačiau kai kurie komisijos nariai atrodo keičia nuomonę šiuo klausimu ir reiktų tuo klausimu e, labiau pasidomėti. Taigi dėkoju Monikai už visų pranešimų pristatymą ir noriu priminti darbų tvarkaraštį. Pakeitimai turi būti tikti iki Liepos 19. Balsuojame biudžeto komitete rugsėjo 6. Lybe komitete balsavimas vyks lapkričio mėnesį. Yra du e, pono Guodmanio pranešimai, tačiau jo paties nėra posėdėje. Ir visi jo frakcijos nariai taip pat dingo. Todėl siūlyčiau dabar suteikti žodį rimtesniems mūsų komiteto nariams Joranui Fermui kuris pristatys Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Mano frakcijos narių šiuo momentu taip pat jau nebedaug liko, bet dar šiek tiek liko. Nedarysiu didelis e, šio klausimo prezentacijos, nes darau prielaidą, kad visi puikiai žinote, kokia, apie kokią programą kalbame. Numatoma nauja integruota finansavimo programa skirta finansuoti transporto, energetikos, informacijų ir technologijų tinklams. 50 milijardų eurų numatoma, e, tai yra labai didelė suma. 10 turėtų būti skirti iš sanglaudos fondo, iš lėšų skirtų sanglaudos fondų besinaudojančioms valstybėms. Ir yra keletas pakeitimų mano nuomoniai, ir aš noriu juos pristatyti trumpai. Žinoma, visų pirma, įprastiniai pakeitimai, kurie būna visos, visose panašiose nuomonėse. Toliau bandome spręsti svarbiausią klausimą, tai yra investicijų poreikį. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas ir taip pat problematiškas. Danijos pirmininkavimo metu buvo pasirodę komentarų apie šią priemonę jį laikoma svarbe, tačiau dėl situacijos biudžete manoma, kad ne, nebus įmanoma išpildyti komisijos duotų pažadų. Problema yra ta, kad lengviau yra apkarpyti finansavimą naujoms priemonėms nei apkarpyti lėšas priemonėms, kurios jau paskirtos. Todėl būt, na, tam tikrą prasme būtų lengviau apkarpyti lėšas šiai priemoniai, nei apkarpyti lėšas anglaudos ar žemės ūkio politikai. Nes tai yra programos, kurios valstybės narės jau turi, o šiuo konkrečiu atveju kalbame apie naujus planus ir siekius. Todėl ypatingai svarbu yra įrodyti, kad mes galime tuo, tuo, tuos, tų tikslų pasiekti pasitelkę naujus išteklius ir Europos ekonomikos didžiausia problema ne pati e, ekonomikos krizė, bet tai, kad m, mm, investicijos Europos ekonomika buvo e, m, mm, per mažos daugelį metų. Svarbiausia, kad sukurtume, kad užbaigtume kurti vidaus rinką, kad fiziškai integruotume, sujungtume Europos vidaus rinką. Ir būtent todėl tos matysios yra tokios svarbios ir rengiamės tai ypač akcentuoti nuomonę. Pats e, kontroversiškiausias klausimas - 10 milijardų iš sanglaudos fondo lėšų. Sanglaudos programomis besinaudojančios valstybės narės mano, kad iš jų atimami jų nacionalinių vokų pinigai ir panaudojami kitiems tikslams. Aš ginsiu komisijos ketinimus šiuo atveju, nes tikrai labai svarbu, kad mes pasišvestume visi projektams, kurie yra naudingi visiems Europos lygmenių. Ir siūlyčiau dar labiau akcentuoti geografinę pusiausvyrą, e, įgyvendinant tą Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Kai kurios sanglaudos programomis besinaudojančios valstybės tikėsis paramos iš komisijos, rengdamos projektus ne tik tam, kad panaudotų 10 milijardų eurų, bet ir kad galėtų pasinaudoti kitomis tos priemonės lėšomis, nes Jos, tos valstybės narės turi tokią teisę. Dabar komisija baiminasi, kad tas pats atsitiks su finansinėmis priemonėmis. Tačiau finansinės priemonės bus daugiau skirtos e, aukštesnės gerovės valstybėms narėms, o sanglaudos, e, sanglaudos fondo gavėjoms būtų sunkiau pasinaudoti tomis galimybėmis. Būtent apie tai mes ir kalbame pranešime. Aš tą riziką suprantu ir ją konstatuoju. Tačiau reikia rasti būdą, kaip išspręsti geografin, geografinio subalansuotumo principą. Ir mes rengėmės teikti daug pakeitimų finansinės priemonės klausimų jau patvirtintas pranešimas dėl projektų obligacijų, man atrodo, kad kai kurias to pranešimo mintis reikia perkelti ir į šį pranešimą. Mes siūlysime, e, kaip derinti tas priemonės, kaip gauti subsidijų, pasinaudojant finansinėmis priemonėmis ir keliomis finansinėmis priemonėmis. Manau, kad e, šis pranešimas bus orientuotas į ateitį, bus tokia ateities vizija, kaip ir Heider pranešimai, ir mes norės sieksime atverti duris um, daug, daug žadantiems projektams, pavyzdžiui, projekto obligacijoms, netgi jų eksperimentinio įgyvendinimo etapu. Techninės detalės projektų portfelių savoka įvedama Komisija siūlė numatyti galimybę perkelti lėšas iš vienos tos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės dalies ar programos į kitą. Aš sutinku su tuo. Pavyzdžiui, jeigu reikės sujungti energetikos tinklus, galbūt poreikiai čia didesni nei skaitmenos srityje arba transporto tinklų srityje, reiktų viską įvertinti ir priimti sprendimą. Tačiau tai yra politinis sprendimas ir sprendimą turi priimti ir biudžetą tvirtinant instituciją ir mes turime dalyvauti šiame procese, nes kitaip susilauksime tikrai nemažos kritikos dėl procedūros. Reikia panagrinėti e, šios priemonės aprepti. Ji yra skirta infrastruktūrai. Tačiau kai kuriuose sritise reiktų pasidomėti, ar nėra galimybių išplėsti aprepti, pavyzdžiui, numatyti investicijų atsinaujinančius energijos šaltinius ir taip praplėsti jos aprepti. Taip, tiek trumpai pakeitimai jau įtraukti į mano nuomonės projektą ir aš lauksiu kitų pasiūlymų ir pastabų. Ačiū. Jornai, ar būtų pastabų ar klausimų pranešėjai? Panašu, kad ne. Norėčiau priminti, kad e, čia ilgesnis yra terminas numatytas, nes pakeitimus galima teikti iki 3 e, rugsėjo Jorano pranešimą rugsėjo 20-ąją tvirtinsime savo komitete, transporto komitete ir ITRE komitete. Lapkričio mėnesį jie turėtų tvirtinti pranešimą. Mėly kolegos, man atrodo, kad mes jau baigėme aptarti visus darbo tvarkės punktus. Rugsė, rugsė, rugsėjo 6 įvyks kitas mūsų posėdis, ten balsuosime dėl įvairių pranešimų. O dabar norėčiau palinkėti gerų atostogų, padėkoti kitų institucijų, tarybos komisijos atstovams, visiems parlamento darbuotojams, vertėjams, kurie dalyvavo posėdėje. Aš manau, kad dabar visi gerai patostogausime ir pasiruošime antram semestrui. Dėkoju. Geros vasaros. Merci.